Bene, ho visto che sono arrivati. Labą dieną, matau, kad kolegos susirinko. Yra ir komisijos atstovai, ir mūsų kalbėtojai, tad kliūčių pradėti darbui nebėra. Prezentacione dello studio. Tad šiandien kalbėsime apie studiją. Buvo atliktas tyrimas e, interneto inovacijų skatinimas ir piliečių teisė į privatumą. Tad šis tyrimas ir bus pristatytas. Išklausysime pono Jonathan Cave. Mark Van Lizut taip pat kalbės. Kiekvienam skirsim po 15 minučių pasisakymui, o paskui kolegos 20 minučių galėsime paskirti jūsų klausimams ir atsakymams. E, pasisakantiesiems 15 minučių skirima maksimumas. Galima kalbėti 10 minučių, nes jeigu kalbėsite ilgiau nei 15, nevyks laiko klausimams atsakymus. Tik išvelgiu poną Keiv ir suteikiu jam žodį. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, my name is Mark van Lieshout. I'm uh, from uh, the Netherlands. It, you know... Ačiū pirmininkė. Aš esu Mark Lieshout. Aš esu iš Niderlandų, tačiau parengiau pristatymą anglų kalbą, todėl kalbėsiu angliškai. Aš esu vienas iš šio tyrimo autorių. Aš sparčiai aptarsiu kai kurias skaidrės ir po to koncentruosiuosi išvadas, nes tai svarbiausia dalis. Man atrodo, mes atlikome tuos darbus tuos darbus, kurie ir buvo planuoti Europos parlamentui. Aš turiu omeny metodinę dalį. Europos parlamentas pageidavo, kad mes apibendrintume ES taikomas saugumo sistemas, taip pat taikomas technologijas, teisę į privatumą ir galimybės skatinti interneto pagrindų kūriamas inovacijas ir konkurencingumą. Taip pat, kaip užtikrinti piliečių teisę į privatumą. Užduotis labai sudėtinga atsižvelgiant į daugelį šiandienos įvykių. Koncepcinių požiūrių mes priėmė tokios išvados. Interneto srityje reikia nagrinėti keturis aspektus. Pirma, kaip interneto inovacijas skatina privatumo reikalai, tai yra įdomi dalis. Antras klausimas, kaip interneto vystamasi stabdo teisę į privatumą. Toliau, trečia, kaip inovacijos skatina privatumo teisės įgyvendinimą ir atvirkščiai, kaip jos trukdo įgyvendinti privatumo teisę. Savo išvadose aš ne išskaidysiu pagal tuos keturis aspektus, tačiau jeigu paskaitysite tyrimą, tai matysite, kad tai padalyta. Mes atlikome keletą praktinių tyrimų, surinkome daug informacijos. Pavyzdžiui, tyrėme interneto e, reklamos atvejus, vadinamosius kompiuterių debesis, e, tapatybės nustatymo sistemas. Surengėme ekspertų seminarus, pakvietėme dalyvius iš įvairių sektorių, kad išsiaiškintume, kaip praktiškai veikia santykis tarp interneto inovacijų ir privatumo. Ir štai jums pateikta mūsų ataskaita. Koks yra teisinis reglamentavimo aspektas? Mes dabar apie tai nekalbėsime, nes manau, kad jūs puikiai išmanote teisės aktus šioje srityje ES. Privatumo direktyva yra vienas iš pagrindinių šios ryties teisės aktų, yra ir kitų direktyvų, pavyzdžiui, aktuali direktyva, kurią dabar komisija siūlo. Iš jos galima suvokti, ko ateityje iš kompanijų bus reikalaujama interneto ir privatumo srityje. Savo studijoje mes bandome panagrinėti, kaip tos direktyvos įtakoja inovacijų plėtrą interneto srityje ir kaip tai susiję su asmenų privatumu. Surenkta per pastarosius metus nemažai renginių. Galima daryti išvadą, kad mano minėtas santykis yra gana įtemptas. E, aš paminėsiu tokias iniciatyvas kaip Google Street View e, tas projektas susidūrė daugelie šalių su įvairiomis kliūtimis. Tas gatvių skenavimas daugelie šalių, ypač Vokietijoje, susidūrė su pasipriešinimu, nes Vokietijos įstatymai dėl privatumo yra pakankamai griežti. Mūsų teigimu reikėtų nagrinėti ne tik technologinės inovacijas, bet ir kitas dimensijas pavyzdžiui, institucijų inovacijas, verslo praktikas, nes tai yra labai svarbus privatumą įtakojantis faktorius. Reikėtų taip pat nagrinėti, kaip naudotojai apibrėžia privatumo savoką. Pavyzdžiui, pažvelkime į socialinius tinklus – naudotojai vis labiau perima į savo rankas kontrolę, vis labiau įtakoja, kaip plėtojamos paslaugos, e, kaip yra užtikrinamas saugumas ir privatumas. Be to labai svarbus faktorius yra e, teis, teisės aktai, teisėje kūra. Mes savo ataskaitoje norim parodyti, kad visi tie elementai kartu juos sukombinavus atskleidžia santykį tarp interneto ir inovacijų ir kaip tas santykis vystosi. Ataskaitoje mes pabandėme apibendrinti, kaip susijęti tuos elementus. Nepavyko išvengti vienos išvados. Tenka pripažinti, kad privatumas jam inovacijos grėsmę kelia, o ne atvirkščiai. Yra tam tikras neigiamas santykis tarp inovacijų ir privatumo. Pabandėme šią išvadą pagrysti smulkesniais tam tikrais faktais. Ką turime omenyje? Pažiūrėkime, kas skatina šiuo metu naujas paslaugas. To pagrindas yra informacija, kurią galima individualiai kažkaip apibriežti. Pasaulio ekonomikos forumas konstatavo, kad asmeniai duomenys tampa ekonomikos variklio tarsi kūrų, kuri, kuris varo į priekį ekonomiką. Tai yra informacija, kurią galima individualiai identifikuoti. Vadinasi, paslaugos turi tapti kuo labiau individualizuotos. Inovacijų požiūrių tai yra labai įdomu, o privatumo požiūriu tai yra grėsmė. Neradome daug pavyzdžių, nesugebėjome rasti daug pavyzdžių, kaip inovacijos prisideda prie privatumo technologijų sustiprinimo. Pranešime mes kalbame apie technologijas, verslo praktikas ir tam tikras patirtis. Galima rasti tam tikrų pavyzdžių, kaip paslaugos plėtojamos atsižvelgiant į tai, kad reikia privatumą stiprinti. Penktas atvejis - biometriniai duomenys. E, čia yra įdomus pavyzdys, kaip e, privatumo reikalavimai padeda kurti naujas paslaugas, padeda prisidėti prie inovacijų. Antra plati išvada inovatoriai turi suvokti, kad jeigu jie įtraukia privatumo reikalavimus į savo verslo modelį, tai kainuoja. Tai ne tik technologinis aspektas, bet ir organizacinis aspektas. Jie turi taikyti tam tikrus saugiklius, kurie užtikrina privatumą. Ir ta organizacinė sąranga, ji kainuoja nemenkus pinigus. Toliau išvados dėl naujų technologijų. Penki pastebėjimai apie tų technologijų raidą ir santykį su inovacijomis. Interneto ir kitų technologijų susiliejimas tik tai paaštrina privatumo problemas. Imkime kompiuterių debesis, tinklinę kompiuteriją ir susijusias paslaugas Juk tom paslaigom reikia individualių duomenų tam, kad paslaugos būtų pelningos. Vadinasi, tokių paslaugų teikėjai turi nepamiršti ir privatumo. Vienas pavyzdys - genetiniai duomenys. Tai labai opus privatumo požiūrių klausimas. Kaip dėl technologijų, kurios yra draugiškos, taip sakant, naudingos privatumo požiūrių. Esama įdomų pavyzdžių, kur privatumas ir technologijos dirba ranka rankon. Bet bendras vaizdas yra toks, kad paprastai paslaugų teikėjai bando kaupti asmeninius duomenis, bet tai yra daugiau nišinės verslo rinkos, o ne pagrindinė rinka. E, išvados dėl verslo praktikų. Naujos verslo praktikos pabrėžia visų pirma pelningumą ir tik tai po to privatumo apsaugą asmeniškai apibrėžiama informacija bus labiausiai pageidaujama informacija ateityje. Aišku, yra privatumo reikalavimai, tačiau daug daugiau pinigų galima uždirbti, kaupiant ir naudojant asmeninius duomenis. E, yra sunku įgyvendinti verslo modelius, kur lėšos būtų tai, taupomos, bet taip pat ir užtikrinamas pelningumas. Mes pranešime išdėstėme ekonominę argumentaciją. Jeigu panagrinėtume eksperimentus, tyrimus, kuriais tyriama žmonių elgesio modeliai, tai galima daryti išvadą, kad jeigu privatumas kainuoja, privatumo sistema kainuoja, ji nėra pasirenkama. Jeigu pažiūrėtume į nuomonių tyrimus, tai asmenys nurodo, kad jiems svarbu jų privatumas, tačiau jei pažiūrėtume į jų elgesį internete, paaiškėtų, kad žmonės nelabai rūpinasi savo privatumu. Aišku, jeigu būtų pasiūlytas žmonėms e, pasirinkimas, jie rinktųsi privatumą užtikrinančią sistemą. Sukurti privatumą saugančias paslaugas tam reikia taip, kaip nurodyta devintame punkte, tam tikrų privatumą užtikrinančių teisės aktų. Tačiau dabar pavojus būti pagautam, pažeidus privatumo taisyklės, e, nėra didelis. Vadinasi, teisinių požiūrių, taip kaip parašyta dešimtoje išvadoje, apsaugos priemonės turi gyvenintos per bendrą politiką. Neužtenka savireguliacijos. Radome kelis pavyzdžius tų taikomų sistemų. Vienos yra opt-in, kitos opt-out sistemos. Tačiau to nepakanka. Tiek aš norėjau kalbėti apie savo dalį. Pirmininkė suspėjau pasisakyti per 13 minučių, o dabar noriu perduoti žodį mm, kolegai Jonathan Keit dėl rekomendacijų Europos parlamentui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie atėjo mūsų pasiklausyti. E, rengdami ataskaitą mes pra, joje bandėme e, surašyti įgyvendinamas ir e, tikslinės rekomendacijas, bet jos nebūtinai yra labai, labai detalios. Aš pabandysiu jas pristatyti išsamiu, tikėdamasis, kad tai išprovokuos diskusiją. Visų pirma, privatumas kaip teisė Europos politikos e, žemėlapyje yra viena pagrindinių žmogaus teisių. Ji gali būti perkelta ji gali būti susijęta su kitomis teisėmis ir gali būti naudojama kaip rinkos mechanizmas. Kita vertus, jungtinėse valstijose, kitose pasaulio regionuose ir Europoje privatumas yra, ar, ar privati informacija turi ekonominę vertę. Ir reiktų suvokti, kad e, susiduria, konfrontuoja šiuos klausimus skirtingai reguliuojančios sistemos. Ir kartais gali susidaryti situacija, kuomet tos teisės visiškai neginamos. Žmonės bando panaudoti tos informacijos vertę rinkoje. Ir bandant naudoti šią informaciją gali tokia situacija susidaryti. Buvo paminėta Google programos, Street View programa. E, taip pat prisimenant, kas vyksta pastarosiomis dienomis, e, kuriant šią programą fotografuojam, fotografuojamos vietovės ir informacija paskui talpinama internetą tokia veikla vyk, vykdoma jau ilgą laiką ir ta informacija jau yra panaudojama. Todėl galima tokių veiksmų žala dar nėra aiški. Kitas dalykas. Privatumą laikome asmens teisė, tačiau tai nėra asmens individuali teisė. Jeigu kalbėsime apie tinklinę kompiuteriją, ji e, teikia informaciją apie tai, kuo aš domiuosi, ką ką aš darau, tai yra teisėta informacija. Jeigu mes kalbamės, tai to pokalbio dis, informacija yra kolektyviai privati. Jūs galbūt galite nenorėti, nenorėti, kad kiti žinotų, jog kalbėjote su manimi. Kas tą informaciją, kas apsprendžia tos informacijos, saug, dėl tos informacijos saugojimo. kaip, su kuo jūs tapatinatės, kaip jūs identifikuojami. E, pagal pašto indeksą, pagal tautinę tapatybę, geografinį regioną. Jeigu aš jūs identifikuoju kaip asmenį, aš atitinkamai galiu e, įgyti teis, galimybę prieiti prie jūsų turto, sukelti jums kažkokių kliučių ir mes informaciją laikome e, individualią viešąją gerybę. Kitas dalykas - privatumas duomenų apsaugos kontekste. Tai gali būti anksčiau egzistavusių technologijų darinys ir, ir kūrinys. Ir anksčiau egzistavo įrašų e, rinkinys. Tačiau kalbant apie informaciją, kuri yra aktuali, kuri atsiranda vien dėl to, kad aš esu internete, ji ne, nepatikė apie mane pap, daugiau informacijos. Jeigu aš lankusiu kurio nors svetainėje, tai apie mane teikia atitinkamos informacijos. Ir tai apspręs, kokį, na, kokį kitą langą man aš matysiu uh, kompiuterio ekrane. E, kalbant apie tai, kas mano veiksmams suteikia moralinės reikšmės, jau yra apribota sistemos. Tai susiję ne tiek su duomenimis, bet su kitais dalykais. Taip pat ir su seniausia privatumo teisė. Teisė būti vienam, teisė turėti ramybę. Todėl kai kurios rekomendacijos yra štai kokios. Reikia pasvarstyti, ar egzistuoja teisė, kuros ir reglamentavimo sistema, kuri saveikauja su kitomis pasaulio sistemomis ir e, užtikrina šių, šiuos visus aspektus. Kitas dalykas, taip, su e, informacija internete susiję teisės aktai. Tai yra žmonės gali priimti informuotą sprendimą dėl to, ką jie daro. E, jeigu jie nusprendžia, kad tai yra tinkamas elgesys, tačiau valstybė turi nuspręsti, ar tai tinkama tai daryti. Kalbant apie informaciją, kuri teka internetu ir informaciją, kuri išlieka kaip padarinys sprendimo priimto konkrečiu atveju arba naujų verslo modelių pavydalu, kurie uh, E, saugo, kaupia informaciją labai ilgam, ilgiem, ilgais laikotarpiais, gali taip atsitikti, kad mūsų net neatsiklausia, ar, ar mes sutinkame, nes mes nežinome, kas tai vyksta. Dar vienas dalykas, žmonės gyvenimui bėgant keičiasi. Ir mano teisės, pavyzdžiui, pažeidžia mano manęs jauno, mano paties, kai buvau jaunas, politiniai veiksmai. Tu, mes turime teisę pamiršti tai, ką darėme praeitįje. Jeigu ta informacija nesunaikinama, tai ji yra panaudojama vėliau. E, informuoto sutikimo teidavimas. E, proporcingumas yra svarbus dalykas, tai, taip pat ar tai yra veiksminga ir ar informacija tinkamai paskirstama. Antinėje karalystėje buvo nuspręsta, kad šios srities direktyvos įgyvendinimas nereiškia, kad reikia gauti visų susijusių šalių sutikimą. E, Ta, saugant informaciją tam tikrose kompiuterinėse laikmenuose. Taip keičia įstatymų įgyvendinimo tvarką, bet tai nėra vieno, situacija nėra vienoda visoje Europos Sąjungoje. Tai yra, tai yra aktualu vidaus rinkai ir tai yra susijęs su tam tikromis žmogaus teisėmis. Toliau dar vienas aspektas, kurį reikia apsvarstyti. Uh, sprendimas gali būti ne įstatymuose, bet e, užtikrinant žmonėms galimybę e, patiems kai ką kontroliuoti. Pavyzdžiui, e, pri, didelių įmonių privatumo politika, tokių kaip Google. Ir žmonės turi suvokti tą privatumo politiką. Kita vertus, mes priimame sprendimus, e, tai yra integruotas privatumo aspektas, e, tačiau kartais pritrūksta skaidrumo. Ir mes norime, kad naujos atsirandančios technologijos reaguotų į modernaus gyvenimo aspektus. Taip pat reiktų suvokti, kad, pavyzdžiui, kalbant apie tą informuoto e, sutikimo davimą, e, kai žmonės išsigąsta arba jie atitinkamai reaguoja į tam, tikrus, tam tikras situacijas, vis tiek tas elgesys yra praktinis, realus ir reikia numatyti e, apsaugą įstatymuose. Taigi kita rekomendacijų grupė susijusių su konkrečiomis taisyklėmis ir reglamentais. Daug apie tai nekalbėsiu. Noriu tik pažymėti, kad nuostatos, kurias kuria e, institucijos, jos egzistuoja ne vakume, egzistuoja savireguliavimo institucijos arba koreguliavimo e, situacijos yra, kuomet kelios institucijos e, saveikauja. Europą galima laikyti saugia vieta, nes vyriausybės e, vyriausybės nuostatos atitinka tam tikrus e, privataus gyvenimo apsaugos reikalavimus. Tačiau Junktinėse valstijose yra kitaip. Ten yra agentūra, kuri nagrinėja vienos institucijos skundus prieš kitas instituciją jeigu kažkas kažko neįgyvendina. Taigi turime tai suvokti ir tai atsižvelgti. Kitos sritys, kur ko, sudarė konfliktinės uh, E, politikos strategijos, aplinkosauga, taip pat susijusi su privatumu, iš, išmanieji tinklai ir išmanieji skaitliukai. Nes galima žinoti ir pasakyti, kas yra kur ir ką veikia tuo metu konkrečiu metu. Taigi, kalbant apie veiksmingą aplinkosaugą, iš, iš juos dalykus reikia atsižvelgti, koordinuojant veiklą kurios dėka galima užtikrinti nuoseklų visų e, teisės aktų įgyvendinimą. Dar vienas dalykas. Daugybė prielaidų susijusių su privatumu, kurios, kuriomis paremti mūsų reglamentai, atsirado tada, kai internete mes galėjome vystyti ribotą veiklą, kai, kai internetas buvo nu, naudojamas vien tik tai bendravimui dviejų žmonių. Tai nebuvo socialinės žiniasklaidos laikai jeigu siunti kam nors žinę, galima tą žinę suvokti kaip tam, tikro, tam tikrų santykių e, išraišką. Ta veikla kartais susijusi su tam tikra verte ir kartais ji turi būti ginama. Požiūriai į privatumą susijęs su migracija internete. Tie, kas gyvena skaitmeninėje erdvėje, gali manyti, kad na, skaitmeninė erdvė yra virtualus, virtuali erdvė. Aš galiu įsigyti, e, pažiūrėjau, sukurti naują pašto dėžutę. Tačiau reikia nepamiršti, kad kai kurie žmonės labai rimtai vertina šiuos dalykus, taigi galbūt reiktų ieškoti tokių teisės sprendimų, kur, kurie numatytų įvairių, įvairius sprendimus. Vaikai ir susijęs turinys, dar kitas kitas sritis. Tačiau gali būti, kad reikia reglamento galiojimą apriboti, numatyti opt-in, opt-out galimybės ir užtikrinti pagrindinių principų laikymasi. Galiausiai, e, rengdami šią studiją, mes darėme prielaidą apie informacijos srautų tekėjimą internete. Gali būti, kad interneto svetainėje gali egzistuoti patobulinti, e, patobulinti stebėjimo, stebėsinos mechanizmai ir galima nustatyti, kas kokią informaciją pasiemė. Jeigu aš jūs dabar pasižiūrite kažkokią informaciją internete, aš neturiu galimybės to patikrinti, aš tik tai galiu galimybę e, sukelti kliūtis to informacijos, tos informacijos pasiemimui. E, Junktinėse valstijoje vis labiau plinta tinklinės kompiuterijos pagrindo atsirandantis modelį, kuomet galima jūs sekti ir nustatyti, kur jūs esate. Galutinis rekomendacijų rinkinys susijęs su besikeičiančia pasaulyje situacija. Neseniai Vokietijos e, žiniasklaidoje pasidarė straipsnis apie Marką Zuckerbergą, kuriame teigiama, kad jeigu, pradedi, jeigu jis būtų pradėjęs verslą Vokietijoje, jam nebūtų pavykę. Taigi, kai kuriais atvejais aktualu e, iš, pasižiūrėti, kaip viskas vystosi ir tada pamasyti apie galimas apsaugos priemonės. Kartais galima nesunkiai išsiaiškinti, kur yra kliūtis ir kaip jas pašalinti lyderystės ir e, gebėjimo prisitaikyti derinys yra didžiausias iššūkis vyriausybėms. Privatumas yra tam tikros ribos, tačiau turime nepamiršti, kad kai kurie dalykai yra kolektyviai privatus ir kartais e, reikia pamastyti ir apie sprendimą to, tokioms situacijoms. Mes, kal, mes gyvename interneto epochoje ir būtų netinkama, jeigu mūsų sprendimai remtųsi prielaidą, kad visi vartotojai, naudotojai yra bejėgiai ir kad mes, ir mes tuo remdamėsi tą prielaidą neieškotume aktyvesnių partnerystės formų ar alternatyvių sprendimų. Pavyzdžiui, viešas užkodavimas. Galiausiai santykiai susijęs su privatumu šioje srityje nuolatos keičiasi. Didieji interneto paslaugų teikėjai ir žinau, kad šiame komitete svarstama aktas sutartis. Taigi įtampa tarp komercinių interesų, visuomenės interesų ir, vir, ir vyriausybės interesų, ši sąveika nuolatos keisis ir plėtosis, tai susijęs su naujų technologijų atsiradimu, kurios dar suras vy, savo vietą ir kurių negalime ignoruoti. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Jūs galite perskaityti mūsų parengtą ataskaitą ir tikiuosi, kad ši informacija bus naudinga. Ačiū. Bene, abbiamo sentito i due relatori. Ačiū. Pranešėjams išklausėme jų du, o dabar ar būtų klausimų? Prašau. Mes čia kalbame apie privataus gyvenimo apsaugą. Ir kalbant apie tai, turime neužmiršti to aspekto, kad naudojant internetą galime atskleisti detalės susijusius su privačiu gyvenimu. Aš norėčiau paklausti, kiek tai yra pavojinga, nes jūs kalbėjote apie tai, kad technologijų vystimasis gali sudaryti tokią situaciją, kai asmuo nebėra mm, gebantis e, tvarkyti savo duomenų, jis nebežino, koks likimas ištinka duomenys, kurie yra su juo susiję. Čia mes nekalbame apie jo elektroninį paštą. Ir čia aš galvoju apie tokias rimtesnės situacijas, pavyzdžiui, kai vyksta sandoriai ar kokios kitos operacijos, E, kurios yra susijusios, pavyzdžiui, su asmens finansiniais duomenimis. Dabar internetas yra vis dažniau naudojama mokėjimų priemonė. Tad aš norėčiau paklausti, kaip jūs rengiatės spręsti rizikos problemas šioje srityje. Ar negali nutikti taip, kad tie finansiniai duomenys dinks? Tie duomenys gali būti susiję su vis didesniu duomenų skaičiumi, kurie yra kaupiami duomenų bankuose ir, bank, ir, ir pavyzdžiui, duomenys gali būti kaupiami bankė, kur žmogus turi sąskaitą. Ir <clears throat> man kyla klausimas, kaip efektyviai saugotis nuo piratų, kurie nuolatos įsilaužinėja privačias asmenų sąskaitas ne tik tam, kad pasinaudotų žmonių pinigais, bet jie ieško asmens duomenų, kurie paskui gali pasitarnauti, pavyzdžiui, reklamos įmonėms. Tad norėčiau paklausti jūsų, kokią kryptim turėtume orientuotis. Kiek reikėtų atverti tą privatų asmens gyvenimą skleidžiant tam tikrus duomenys ir kiek tas duomenų atverimas yra reikalingas, kiek jis yra pavojingas ir kaip saugoti tai, kas yra saugotina. Na, galiausiai žinome, kad ekspertai privačiai gali duomenys persiųsti vieni kitiems, važiuoju, užsienio politikos ekspertai, negali tokią informaciją vieni kitiems persiųsti. Kiti, kurie užsijima kariniais klausimais, juk taip pat siunčia vieni kitiems duomenys dažnai elektroniniu privačiu paštu. norint gauti kolegos nuomonę, tokie duomenys siunčiami ar ieškant sutarimo. Ir gali atsitikti taip, kad bus netyčia tokio pavūdžio procedūro tos kleisties mens duomenys, kaip juos saugoti. Atsakymas. Ačiū už jūsų klausimą. Norėčiau paklausti, ar yra daugiau klausimų. Regisi ne. Tuomet diskusijas baigsime. Leisime abiem pranešėjams atsakyti. Kiekvienam po septynės minutės, prašom. Dėkoju. Jūsų klausimas tikrai įdomus intrig ir intriguojantis. Jūs paminėjote visą eilę dalykų, kurie studijoje buvo šiek tiek paminėti. Mes bandėme bent jau tai padaryti. Mes bandėme labiau politiškai, to, jūs bandėte tiksliau politiškai labiau iškelti šios klausimus ir tai yra atsakingas požiūris, socialiai atsakingas požiūris. Jo labiau, kad šiandien vis labiau žmonės rūpinasi, kaip veikia ši sistema. Pavadysiu pateikti atsakymus atsakymus, kurie labiau yra susijęs su technologijų elementais ir verslo praktika, kokia šiandien jį būna, kokia jį sutinkama. Yra rasta dalis sprendimo, pasu, sprendimo paskui profesorius Keif e, šiek tiek apie reguliavimo aspektus plačiau pakalbės. Jūs kalbate, suprantama, apie skaidrumą. E, jo, sakykime, dabar pakanka. Na, o kaip dėl asmens sutikimo naudoti duomenis ir kontrolė su duomenų. Yra numatyta šiandien teisės aktai, jie priimti ir jie veikia. Norėčiau pasakyti, kad studijoje, jei pažvelgtumėte į tai, kas vyksta, mes minime tam tikrą veiklą, integruojančią veiklą, kurios tikslas yra derinti e, skaidrumą ir duomenų kontrolę. Tai yra toks dviejopas reikalas, nes žmonės tampa skaidresni, lengviau rasti informaciją su jais, tačiau įmonės e, dirbančius su duomenys, tam, duomenimis tampa mažiau suvokiamos ir aiškios žmonėms. Taigi skaidrumą būtina užtikrinti abipusi. Reikia numatyti kontrolės priemonės, kad piliečiai galėtų visada žinoti, kas veikiama su jų duomenimis. Tai yra aktualus klausimas rinkose daž, vyksta visai lė pasikeitimų. Ir dažnai bendaliniai atsakymai yra randami, sprendžiant techninius aspektus, pavyzdžiui. Jeigu pažiūrėtumėte, kaip laikomi asmens duomenys, kaip jie kaupiami, kokia yra informacijos sistema, pamatytumėte, kad daugelis organizacijų bando pasirinkti tokius sprendimus, kurie e, padeda saugoti tuos duomenys. Jie duom, tie duomenys yra kaupiami ir prieinami visiems. E, Daugelį šalių jūs galite pamatyti, kad tam tikros įmonės, kompanijos bando dėkti infras, technologinės infrastruktūras ir, ir, ir kitus siūlymus dėgia ir galėčiau jums pakalbėti daugiau apie pavyzdžius Olandijoje, tačiau jų yra. Jeigu pasižiūrėtumėte tai, kas vyksta rinkoje, tai pamatytumėte iš politinės perspektyvos, e, kad aktualūs dalykai yra vadinamosios nišinės rinkos. Ir čia pasikeitimai vyksta labai intensyvūs pastaruoju metu. Mano kolega detaliau apie tai pakalbės. Tačiau mes be abejo susiderame su ta problema, kai privalu išsiaiškinti, kaip yra kopiami duomenys, kokie tai yra duomenys ir taip toliau ir panašiai. E, būtina turėti tokias infrastruktūras, kurios padeda sukaupti duomenys. Jeigu jūs pakalbėtumėte su tomis organizacijomis, kurios dėgia tokias informacijos kopimo priemonės, ar, ar pavyzdžiui, laisvalaikio įmonės, be abejo, visa informacija šito pobūdžio, visi asmeniai duomenys jiems yra labai svarbus. Tad būtina E, sekti šių sektorių vystimas, jo tai iš tikrųjų yra nelengva. Būtina užtikrinti, kad duomenų apsauga yra tinkamai užtikrinta. Galima pasitelkti taip pat ir vartotojus, kurie sektų, kaip saugomi jų duomenys. Technologiniai pagrindai ir egzistuojanti praktika aiškiai rodo, kad yra galimybių pasirinkti įvairias praktikas ir alternatyvas. Jūs turite sutikti su tuo, kad daugelio paslaugų apsaugos lygis nėra toks, koks turėtų būti, kalbant apie vieno ar kito lygio paslaugas. Daugelis incidentų rodo, kad trūksta kartais atitikimų ir kukliausiams saugumo reikalavimams. Ir Kas yra SQL injections? Tad yra aišku ir tokių dalykų, kurių patys nenorėtumėte daryti, su kuriais nenorėtumėte susidurti. Kartais įmamasi priemonių, kurios nieko bendro neturi į privataus gyvenimo saugojimo. Tiesiog pasirenkamos netinkamos programos ir ši, ir ši problema yra nesprendžiama. O turėtų būti kitai, be abejo, yra dalykų, kurie ragina šviesti įmonės ir, ir, ir, ir vartotojus. Kitaip tariant, kviečiama, kad įmonės kaupančius duomenys būtų atskaitingos ir kad elgtųsi atsakingai. Tai tiek būtų. Ačiū. Absolutamente extraordinaria. Dėkoju Jums. Na, man atrodo, šiek tiek nestandartinė situacija. Kolega išklausęs jūsų pasisakymą, dabar norėtų vėl užduoti klausimą. Kolegė, ačiū pirmininkė, dėkoju už šią galimybę užduoti klausimą. Norėčiau paklausti, ar tyrimo autoriai atlikdami tyrimą nustatėte tam tikras tendencijas, lyginant Europos tendencijas interneto srityje ir JAV situaciją. Aš turiu omeny, kad skiriasi juk mūsų teisinis reglamentavimas ir jeigu atradote tų skirtumų tarp inovacijų tendencijų, tai kokie tie skirtumai būtų? Ačiū. Iš tiesų skirtumų būta. Kai kurie yra akivaizdus. Pavyzdžiui, kalbant apie didžiuosius interneto paslaugų teikėjus. Europa atsilieka interneto srityje ir verslo srityje, ir inovacijų klausimų, ne tik apie privatumą kalbą, kalbant. Ir aišku, tam atsilikimui esama įvairių priežasčių, mes jas suvokiame, dėl jų gailimės. Reikia suprasti, kad pamatinė teisinė bazė net gilina tuos skirtumus. Viešosios institucijos ir verslo įmonės pasitikėjimo jomis laipsnis skiriasi. Privatumo pažeidimai ir privatumą apsaugančios technologijos JAV labai skiriasi nuo Europos. Europoje dažniausiai atsitinka taip, kad piliečiai suvokia, jog vyriausybė turi prieigą prie įvairių domenų ir su, susitaiko su tuo. Suvokia, jog vyriausybė įva, įvairiai kompiliuoja asmenius duomenis ir kad tai yra teisėti institucijų veiksmai. Tiesa, yra vienas aspektas, kad vyriausybinės įstaigos dažnai dalį darbo pertoda privačioms įmonėms. Taigi, šita sistema ją galima pavadinti invazinę ir jinai grindžiama visuomenės pasitikėjimu. Kita vertus, JAF modelis ten daug labiau pasitikima verslu ir daug mažiau pasitikima vyriausybinėmis struktūromis. JAV įgyvendinama daug iniciatyvų, kuriomis bandoma primesti atsakomybę už privatumą privačioms interneto paslaugų teikėjoms. Privatumas apsaugomas tokiomis priemonėmis kaip ugnesienės, ribojant asmenų, kurie turi prieigą prie jūsų duomenų skaičių. Ir tokių politikų taikomų politikų skaičius yra atvirkščiai proporcingas jų veiksmingumui. Taigi, aš sakyčiau, kad Europoje inovacijos labiau praktiškai gyvendinamos ir privatumas užtikrinamas ir socialiniuose tinkluose, ir paieškos interneto varikliuose. Ir tai turbūt atspindi tą tokią didesnio privatumo situaciją, atspindi tai, kad visuomenė labiau domisi privatumo klausimais. Dar vienas komentaras, nesusijęs tiesiogiai su JAF ir Europos palyginimu. Bet tai sritis, kur inovacijos itin matomos. Viena sritis, kur duomenys yra ypač opus, tai yra medicina medicininė informacija ir paciento elektroniniai duomenys. Ne visada žmogus papuolęs į, tarkime, avariją arba nepaprastoje situacijoje gali suteikti sutikimą. Egzistuoja tie elektroniniai duomenų registrai, bet čia aš matyčiau interesų konfliktą. Tarkime, egzistuoja elektroninis pacientų registras, kuris negali būti perdodamas kitiems gydytojams, tuomet labai sunku užtikrinti tinkamą rinkos veikimą. JAV, tarkime, draudimo kompanijos turi prieigą prie pacientų registrų. Ir ta prieiga yra vienas iš faktorių, kuris skatina didinti ir kurti privatumo apsaugos technologijas. Jeigu aš e, perduosiu duomenis kitai kompanijai, aš rizikuoju prarasti jūs kaip klientą. Jeigu aš neperduosiu, tai tuomet aš užkirsiu kelią kitam gydytojui, pais duomenimis, kurie reikalingi jūs gydyti. Taigi čia privatumo taisyklė susiduria su verslo konkurencijos taisyklėmis. mes taip pat turėtume suvokti tokius dalykus kaip phishingas, tai yra duomenų neteisėtas rinkimas žmogaus asmeninių e, ir elgesio duomenų rinkimas ir šitoje srityje užkertant kelią šitai praktikai nei Europa, nei JAF nėra pasiekusi daug tenka apgailestaujant pripažinti. Noriu padėkoti abiems kalbėtojams už tai, kad atėjo e, pas mus pristatyti savo parengtą studiją ir už mums sutiktą informaciją. Ačiū Jums abiems. Ir tuo baigiame šį dar, šio darbo klausimų svarstymą. nostro lavoro prosegue con. Eh, e, taigi, dabar kitas darbo atvarkės punktas. Jeigu ne visiems įdomus šis darbo atvarkės punktas, siūlau išeiti iš salės, kad galėtumėme persitvarkyti. perfettamente. Sì, sì, sì, sì. Bene, allora abbiamo con noi il professor. Man malonu pasveikinti eh, pas mus profesorių Potočniką. energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros vadovą. Jis šiandien pristatys mūsų komitete savo darbą. Ir jo pradėsime šio klausimo svarstymą nuo e, jo prezentacijos ir jis papasakos, kas įvyko nuo paskutinio karto, kuomet buvo, buvome susitikę čia praėjusiu metu Liepos mėnesį. Ir daugiau nebegaiždama suteikiu žodį jums. Na, mūsų nedaug, bet mes visi e, esame pasiruošę atidžiai jūsų klausytis. Ačiū pirmininkė, už tai, kad man suteikite galimybę pakalbėti apie mūsų agentūros veiklą ir apie mūsų laukiančius iššūkius. Jums leidus toliau kalbėsiu anglų kalbą. Bami parlamento nariai, ponios ir ponai, esu išties dėkingas už šią galimybę ir laikau tai e, privilegiją pristatyti jums Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros darbą ir tai, ką mes nuveikėme nuo paskutinio karto, kuomet e, buvome susitikę 2011 m. Liepos mėnesį. Noriu atsiprašyti Lordo Moko vardu. Jis tikrai norėjo atvykti draugę su manimi į šį susitikimą, tačiau negalėjo. kai lankiausi pas jūs praėjusiais metais, papasakau, kad mes samdome agentūros darbuotojus ir mm, džiugu, man džiugu Jums pranešti, kad mes baigėme samdyti pradinį darbuotojų kolektyvą, kaip buvo numatyta mūsų agentūros steigimo reglamente. Mes taip pat užbaigėme valdybos narių uh, skirimą ir įvyko jos posėdis gruodžio mėnesį praėjusiu metu, taigi dabar agentūra, e, agentūros kūrimas sėkmingai įsibėgėjo. Tačiau visko dar ne, nepasiekėme, nenuveikėme, nes nuo agentūros įsteigimo jai buvo priskirtos papildomos užduotis ir numatyta e, papildoma atsakomybė, kalbant, pavyzdžiui, apie energetikos e, Čia turiu omeny reglamentą dėl didmenos, energetikos rinkos didmenos vientisumo ir skaidrumo. Taip pat mūsų agentūrai numatomos papildomos užduotis pagal e, Europos e, energetikos e, infrastruktūros planus. Taip pat svarstomas galimas mūsų e, vaidmuo rengiant pastarąjį šių planų tekstą. Noriu padėkoti parlamentui už nuolatos mūsų agentūrai rodomą pasitikėjimą derantis dėl šių e, planų. Kaip žinote, pradžioje agentūrai buvo numatytos kompetencijos užsimti energetikos rinkų integraciją. Ir pagrindinė veikla pagal mūsų steigimo reglamentą buvo, turėjo būti susijusi su dešimties metų ES e, tinklų plėtotės planu. Ir remiantis tais planais bus, e, ats, bus atrenkami bendro intereso projektai. E, ir aš manau, kad mūsų nuomonė <clears throat> bus svarbi šiame darbe. Pastaruosius 15 mėnesių mes taip pat dirbame rengdami tinklų kodus tinklų kodeksus. Tai bus taisyklės, kurios galios Europos energetikos rinkose. E, ir tik galios nesuderintos taisyklės, bet bendros tinklų taisyklės. Taip pat atsiras gairės apie jas, pagrindų gairės apie jas pakalbėsiu netrukus. Ir taip pat gal, galima kalbėti apie energetikos reguliavimo aspektus ir mums pa, padė, išplėstas užduotis šioje srityje. Dabar norėčiau atsiskaityti apie tai, ką mes veikėme pastarosius 15 mėnesių. E, buvo rengiamos ketverios pagrindų gairės skirtos elektrai. Ketvirtas gairių rinkinys turėtų pasirodyti vasarą ir ką tik tai baigėme konsultacijas rengdami šias gairias. Tai yra keturi pagrind, pagrindų gairių rinkiniai ir jie yra reikalingi elektros rinkos integravimui. Grįšiu prie šių klausimų, kuomet pristatysiu mūsų darbą kitais metais. Dujos. Čia parengėme dviejas pagrindų gairias dėl pajėgumų paskirimo mechanizmų ir balansavimo. Ir dabar e, ruošiame trečiąjį gairių rinkinį dėl saveikumo ir pasikeitimo duomenimis taisyklių. Iki metų pabaigos tikimės parengti iš viso aštuonis pagrindų gairių rinkinius ir, kaip jau sakiau, tai bus Europos rinkų integravimosi pagrindinis ramstis, stuburas. Esame paskelbę nemažai nuomonių, detaliai jų nepristatinėsiu, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus nuomonę dėl dujų dešimties metų plėtros tinklų. E, mūsų agentūra tą nuomonę paskelbė praėjusiais metais. Aš jau akcentavau, kokie yra svarbus dešimties metų plėtotės planai. Taip pat paskelbsime šiais metais nuomonę apie elektros tinklus. Kaip jau sakiau, tai buvo labai svarbus momentas, nes pirmą kartą buvo paruoštas dešimties metų plėtotės planas, tai yra naujas instrumentas. Ir pirmą kartą taip tinklų plėtotės planuose akcentuojamas Europos matmuo. Ir mes norime e, sustiprinti tas pagilintas procedūras, kurios numatytos šiame pakete. Ir dar, dar viena rekomendacija, kurią paskelbėme savo iniciatyvą. Uh, Tai yra rekomendacija dėl finansinių e, perdavimo teisų reglamentavimo režimo. Svarbu, kad šioms priemonėms nebūtų taikomos bendrosios finansinio reglamento nuostatos, kad tai būtų e, energetikos sektoriaus nuostatos. Dabar perinu prie mūsų kompeten... apie... Kas? apie RIMIT projekto įgyvendinimą. E, nuostatos šio projekto įsigaliojo praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Tai yra e, draudimai dėl, e, dėl bandymų užsiimti prekiavimu viduje, taip pat draudimas manipuliuoti rinką Ir taip pat ten kalbama apie prievolę skelbti informaciją apie įmonės vidaus veiklą ir, tas, ir to reikalavimo taikymas e, rinkos dalyviams. Taip pat e, numatoma prievolė teikti informaciją apie e, aptiktus veiklos rinkoje pažeidimus. Kodėl aš tai akcentuoju? Todėl, kad mes turime nuo pat pradžių mokyti rinkos dalyvius. Netrukus baigsis terminas, kito mėnesio pabaigoje agentūra turės paskelbti duomenų far, formatą dėl e, duomenų perdavimo iš nacionalinių registrų Europos registrui. E, Europos registras yra naujas instrumentas, kuris e, atsirado, kuris buvo sukurtas e, po to, kai Europos parlamentas dalyvavo darybose ir mes dabar toliau jį rengėme, plėtojame. Priklausomai nuo to, kai bus įgyvendinami e, įgyvendinimo teisės aktai, mes imsimės registruoti rinkos dalyvius ir e, taip pat pas, paskelbsime internete stebėsenos sistemą. Taigi čia matote pristatytą mūsų veiklą, detaliau jos nepristatinėsiu, visa informacija yra pateikta, iš esmės tai yra ataskaita. Ir paskutinė data kairėje skaidrės pusėje pačioje turėtų būti birželio 29. 2012, kuomet pradėsime registruoti rinkos dalyviams. Rinkos dalyviams aktualios buvo gairės, kurias paskelbėme praėjusiu metu pabaigoje. Tai yra gairės, kaip interpretuoti kai kuriuos e, rymit e, terminus. Daugiausia tos gairės skirtos nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Tačiau iš esmės tai yra svarbus informacijos šaltinis e, šiam sektoriui. Žvelgiant į priekį ir kalbant apie veiklą, kurią tikimės nuveikti per ateinančius pusantrų metų. Kaip jau sakiau, mes dar turime užbaigti trejus pagrindų gairių rinkinius ir juos tikimės užbaigti iki šių metų pabaigos. Esame sutarę su komisija ir, ir Europos. E, perdavimo tinklų operatorių organizacija, kad bandysime užbaigti darbą, kurį jau pradėjome. Mes nebandysime imtis papildomų užduočių. Pirmą norime užbaigti tuos darbus, kuriuos pradėjome ir kurie, manome, yra ypač svarbus siekiant iki 2014 metų užbaigti vidaus energetikos rinkos kūrimą. E, agentūra Agentūros paprašta taip pat parengti nuomonę dėl 12 e, tinklų kodeksų, e, dėl dujų ir, dujų ir elektros. Ir tai bus svarbiausia mūsų veikla per ateinančius pusantrų metų. Mes renksime šias nuomonės, kad paskui tie tinklų kode, kad tuos tinklų kodeksus galėtų patvirtinti komisija pasitelkusi komitologijos tvarka ir po to e, Europos energetikos rinkoje atsiras naujos saistančios taisyklės. Taip pat domėsimės elektros tarifais. Jau pastebėjote, kad e, dujų tarifai jau įtraukti į mūsų programą, mes domėsimės ir elektros tarifais. Ir čia yra įdomių dalykų. Nors mes dar turėsime uh, iki galo įvertinti tikruosius Europos energetikos rinkos interesus ir, ir saistančias taisyklės. Toliau, dešimties metų tinklų plėtotės planai elektros srityje ruošiame nuomonę šiais metais, o dujų, e, dėl dujų dešimties metų plėtotės planų renksime kitais metais. Taip pat 2013 e, pateiksime pasiūlymą dėl e, perdavimo tinklų operatorių kompensacijos fondo. Taip pat imsimės klasikinę prasme e, stebėti, kontroliuoti, kaip numatyta e, mūsų pagrindų reglamente. Stebėsime vidaus rinką, prieigą prie rinkos, mažmenos kainas, taip pat tai, tai kas siūloma vartotojams. Jau sakiau, kad mes pradėjome RIMIT projekto įgyvendinimą ir ėmėmės jo įgyvendimo dar prieš jam iš tikrųjų įsigaliojant. Mes iki kito mėnesio pabaigos turime parengti registravimo formatą, o kitais metais e, darys, darysime viską, kad RIMIT e, projektas jau būtų parengtas naudojimui nuo 2014 metų. Taigi dabar perinu prie rekomendacijų komisijai dėl e, sandorių įrašų. Čia turimi omeny e, energijos produktai, kuriais prekiaujama didmena Europoje. Mes taip pat turime parengti stebėsinos metodologiją. E, ir sukurti Europos registrą, parengti reikalingas metodologijas. Būtent taip rengiamės e, įgyvendinti mums patikėtą stebėsenos e, užduoti. Ir čia e, noriu dabar kaip jūsų dėmesį skaidrėje matomus gelsvos spalvos langelius, kaip mes rengiamės dirbti. Mes tikimės kad per dieną e, duomenys pasirodys maždaug pusėje milijono prekybinių taškų ir tai bus prekybiniai duomenys. Taip pat mes e, manome, mes stebėsime, fiksuosime nenormalius atvejus, nenormalius įvykius neįpra, neįprastus įvykius ir analizuosime tuos atvejus arba prašysime nacionalinių reguliuotojų pasidomėti tokiais atvejais. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kokiu darbu imsimės dėl Europos infrastruktūros paketo, kuris turėtų įsigalioti kitų metų pradžioje. bendro intereso projektų identifikavimo procese, manome, mums teks vertinti metodologiją, taip pat kaš, kaštų ir naudos e, santyki regionų mastu bei taip pat skirtingose regionuose ir ši veikla turėtų būti vykdama šių metų antroje pusėje ir kitų metų pradžioje. Taip pat mes tikriausiai renksime nuomonę dėl e, kaštų ir naudos e, analizės ir, metod, ir metodologijos ir taip pat manome, kad renksime gairės dėl paskatų E, ir kaip reikėtų įvertinti papildomą riziką, su kuria gali būti susiję tie atrenkami projektai. Taigi tokią veiklą tikimės užsiminti ateinančius pusantrų metų. Kitų metų darbų programa, jos rengimas prasidės netrukus. Ja turėsiu pristatyti, tikiuosi pristatyti valdybai ir parlamentui, kai tik ji bus parengta. Ir Liepos mėnesį, kai žinau, buvo papraš, jau yra planuojama, kad pristatinėsiu šią programą Bruselėje. Dabar šiek tiek apie biudžetą. Nes būtent čia mums iškyla tikrai nemenkų iššūkių. Čia matote mūsų šių metų biudžetą ir e, biudžeto samatą, kuri tvirtint, patvirtinta kiti, kitiems metams. du punktai, kur didinamos išlaidos yra patalpos, nes mes turėsime jau nuo kitų metų mokėti už savo patalpas Ljubljanoje, nes iki šių metų tos patal, tas patalpas Slovenijos vyriausybė mums skiria nemokamai. Kitas punktas, kur padidėja išlaidos, tai e, duomenų apdorojimas, nes įsigalioja REMIT programa. Ir kaip matote, išlaidos, administracinės išlaidos, kaip apskaičiuota, kitais metais turėtų sudaryti 12 tūkstančių. Tačiau matome, kad e, agentūrai skiriama iš biudžeto tik 9 tūkstančiai. Tai iš tikrųjų rimtas iššūkis, bet yra iššūkis susijusius su personalu Noriu pasakyti, kad agentūrai priskirtos naujos užduotis ir mes, kiek mes žinome, mums bus paskirtos dar papildomos užduotis. Kalbant apie požiūrį, tai irgi aktualu. Ir tai susijęs su RIMIT projekto gyvendinimu. E, noriu pasakyti, kad dar kad to, toks požiūris, kokį mes įgyvendiname, e, jo nacionalinės institucijos neįgyvendina. Jis, kiek žinome, tik tai egzistuoja jungtinėse valstijose. Pavyzdžiui, kalbant apie e, transeuropinių tinklų reglamentą, tai mums reikės e, imtis užduočių čia, nes reikės įvertinti metodologiją. Personalas Remit projekto finansinė deklaracija numato, kad agentūrai e, skiriama 15 papildomų darbuotojų. Ir dar reikės išsiaiškinti, ar jų pakaks. Kalbant apie infrastruktūros paketą ir darbą dėl infrastruktūros paketo, e, tai mes numatyta, kad mums turėtų būti skirta darbuotojų E, dirbant dėl e, Europos infrastruktūros tinklų projekto. E, mums iš tikrųjų trūksta 3 milijonų biudžete ir tai susijęs su samatomis dėl, dėl investicijų. Investicijos turėjo būti informacijos technologijas. Todėl gali būti, kad mes nepasieksime 2014 numatytų tikslų daugybė mūsų biudžeto eilučių yra nepakeičiamos. Pavyzdžiui, atlyginimus darbuotojams turime mokėti, turime mokėti už patalpas. Ir, o 3,5 milijono eurų mes buvome suplanavę skirti informacijos technologijoms kitiems metams, tačiau atrodo, kad turėsime tik pusę milijono. Ir aišku, tai, tai daro labai didelį skirtumą. Nacionalinės reguliavimo institucijos mums padeda, taip, jos mums padeda gyvendinti RIMIT programą, nors joms pačioms trūksta lėšų. Toms agentūroms taip pat patikėtos naujos užduotis tyrimo, gyvendinimo užtikrinimo srityje, tačiau ir jų pačių biudžetai tuo pat metu mažėja. Taigi jie išgyvena sunkius laikus kaip ir mes. Tačiau visada galima bandyti žiūrėti šviesą tunelio gale. Uh, ir komisijos atstovai žada, kad 2013-aisiais ras papildomų lėšų mums. Mes dar aiškinamės, kaip, tai, kaip to bus galima pasiekti. Man buvo paaiškinta, kad per perkelimus ar pateikus prašymą dėl papildomų lėšų biudžetą tvirtinančiams agent, institucijams, bet gali būti, kad lėšos vėluos. Vėl, bet noriu patikinti jūsų komitete, kad ACER agentūra bet kokiu atveju bandys dirbti ir daryti viską, ką gali su tomis lėšomis, kurios jai bus skirtos. Ačiū ir dar porą žodžių pasakysiu savo e, šio renginio gale. Dėkoju. Ačiū už pranešimą. Kas norėtų kalšom? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū profesoriu. Jūsų pranešimas buvo išties labai įdomus. Gaila, tačiau aš turiu ne visas skaidrės. Turiu neporinius puslapius skaidruolių, tad reikėtų gauti likusius. Tačiau pranešimas man iš tikrųjų pasirodė labai įdomus. Turime siekti, kad tos agentūros būtų iš tikrųjų Europos, Europos Sąjungos agentūros. Ir čia pirmiausia turiuomenį elektros tinklus, bet ne tik juos – Tie tinklai taip pat turi būti pirmiausia ES, visos ES tinklai, nes tik ES lygmenių galima daugelį klausimų išspręsti. Pavyzdžiui, jeigu iškyla aukštos įtampos perdavimo linijos kažkokia sistema, jeigu yra kitų sisteminių problemų, tik tuomet galėsime maksim, spręsti tas problemas maksimaliai, jeigu jos bus sprendžiamos ES lygių. Lygiai taip pat dėl elektros energijos kaupimo. Būtina įdėkti kuo efektyvesnę sistemą. Ir kad ji būtų efektyvi, jinai turi būti europinė. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. agentūra, kuri jungia nacionalinės struktūras. Ar jūs supratimu galėtų efektyviai užtikrinti tą agentūrą europinį tų visų klausimų valdymą? Kalbant apie dujų tinklus, problemos panašios, o būtent infrastruktūros ir kaupimo sistemos, vėlgi norėčiau paklausti, kokia situacija yra šioje srityje susikloščiusi. Nes norint užtikrinti efektyvumą, bendrą tinklo efektyvumą. Ir čia pirmiausia galvoju apie vėjo jėgainės. Yra būtini europiniai sprendimai. Na, kai kas mums sako, jeigu, kad vėjo energija yra nepastovi. Na taip, bet jeigu turime bendrą sistemą, tai tuomet vėjo jėgainių pagamintą energiją galima drąsiai naudoti. Lygiai taip pat su hidro energija. Visos šios energijos rūšys yra viena kita papildančios. Elektros energija galėtų būti e, tas dalykas, kurio dėka galima turėti papildomus energijos, kai neveikia vėjo jėgainės. Pirmininkė, ačiū ponui Prodi. Dabar. Pone Žordan, prašom. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū, pone Patočnik, už jūsų įdomų pranešimą, kuris rodo, kiek daug reikia įdėti darbo, už kiek jo daug slypi, už kiekvieno mūsų su politinio dokumento. Ačiū Jums už atliktą darbą. Džiugu girdėti, kad agentūra buvo sėkmingai sukurta, kad nekilo jokių problemų dėl patalpų ir kvalifikuotų darbuotojų. Tačiau be abejo girdėjome, kad turite dar didelę problemą, kur yra biudžeto problema. Europos parlamentas, ES politikai nuolatos e, teigiamai atsiliepia apie energetikos paketą. Ir aš manau, kad mums tenka atsakomybė padaryti viską, kad visos susijusios su šiuo klausimu institucijos galėtų pasiekti savo tikslų ir kad jos galėtų dirbti taip, kaip numatyta mūsų politiniuose dokumentuose, mūsų teisėkuros dokumentuose. Mes turime daryti viską, kas įmanoma ir ką galime, kad remit būtų sėkmingai įgyvendintas ir pritaikytas visoje Europos Sąjungoje. Taigi džiaugiuosi kad mums išsakėte dvi galimybės klausimą išspręsti. Ar jums būtų įmanoma pakomentuoti šiek tiek detaliau dėl šitų dviejų dalykų? Kokių jūs turite lūkesčių iš Europos parlamento, jeigu jų turite? Ar dabar jau galėtumėte teikti, kad viskas yra jūsų rankose, Europos komisijos rankose ir kad situacija artėja prie laimingos pabaigos? prie problemos sprendimo. Norėčiau paklausti, jeigu sprendimo rasti nepavyks, kokia galėtų kilti rizika, nes mes žinome, kad biudžeto skirtumas yra tikrai didokas. Jūsų nu, norėjau paklausti dar vieno dalyko, susijusio su elektros rinkos, energijos rinkos liberalizavimu. Taryba yra priemusi sprendimą dėl šios rinkos. 2014 metais ši rinka turėtų būti liberalizuota. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kaip valstybėms narėms sekasi įgyventinti liberalizavimo paketo pirmosius etapus? Dėkoju. E, kolega Balčytis, prašom. Ačiū pirmininkė dar už galimybę man suteikti žodį. Iš tikrųjų, gerimas direktoriau, jūs paminėjote visai lė problemų, su kuriuom šiandieną susidurite. Ir tikrai aš puikiai suprantu jūsų sudėtingą situaciją, kai eina kalba apie tam tikros rinkos taisyklių nustatymą ir žaidimą. Jūs paminėjot, kad jūsų biudžete trūksta 3,5 milijonų eurų. Tai aš tikrai esu įstikinęs, kad e, tam tikri išorės tikėjai, ypatingai rytuose, kurie yra, jums sumokėtų 10 kartų daugiau, kad jūs nieko nedarytumėt tai yra vienreikšmiai ir aš tą puikiai žinau. Todėl iš tikrųjų mūsų komitetui reikėtų šitą, šitą problemą nepamiršti ir galbūt reikėtų išgauti ir iš pačios komisijos žymiai iškesnis patikinimus, kad jūsų institucija galėtų pilnateisiai pradėti dirbti, nes jeigu jūs neturėsite lėšų įsigyti programinės įrangos, tai praktiškai jūsų darbas iš tikrųjų bus paralyžiuotas ir mes turėsime konstatuoti, kad nu, nieko mums nesigauna sukurti. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad mūsų komitete taip pat yra labai aktyvių žmonių, kur mes beveik tris metus kalbėjom apie vieningos rinkos sukūrimą. Tačiau, kada pradėjom imtis praktinių veiksmų, o tie praktiniai veiksmai yra tokie, kad yra parengtas pranešimas dėl duomenų apsikeitimo valstybėse narėse, eina kalba apie elektros sektorių ir ypatingai dujų sektorių, pasirodo, kad taryboje yra valstybių narių, kurios nenori apsikeisti informaciją ir vietoj šel būtinai nori įdėti žodelį liktai tokį nekaltą mei. Tai iš tikrųjų šitame sektoriuje yra dar daug problemų. Manau, kai kurios jos yra e, grinai e, ne tik tai politizuotos, bet kai kurios valstybės nenori prarasti monopolio šitoje srityje, netgi ES, todėl kad yra tam tikros sutartys, kurios jom leidžia kitų valstybių sąskaitą gauti energetinius resursus pigesnę kainą. Ir todėl aš tikrai norėčiau visapusiškai prisidėti prie jūsų agentūros tolimesnės veiklos ir skatinimo, kad kuo greičiau būtų nustatytos bendrosios taisyklės, kad būtų sukurta bendroji energetikos rinka ir daugelį kitų dalykų, dėl kurių aš nesikartosiu. Aš tik tai vieną turiu klausimą, kadangi jūsų darbo yra pradžia, kur jūs matot pagrindinės problemas šiandieną bendraujant su kitų valstybių e, energetikos reguliatoriais, nes e, jūsų agentūra kaip tik ir apimo kooperavimą šitų o, kitų valstybių e, e, energetikos reguliatorių. Kur šiandieną yra jūsų manimo pati pagrindinė problema ir kaip jūs galvojate, ją būtų galima bendrom mum jėgom ateityje spręsti? Ačiū. Okay, thank you very much. Um, I have no further on the list, so... Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi žodį vėl suteikiu direktoriai Patočnikui. Um, and, well, thank... Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems nariams už tikrai labai įdomius klausimus ir už padrasinimo ir paramos žodžius. Visi užduoti klausimai yra labai svarbus ir man prireiktų labai daug laiko, kad įbandyčiau juos atsakyti išsamei, pabandyčiau, pabandysiu apibendrinti, trumpai juos aptarti. Ponui Prodi. Vienas iš vidaus rinkos tikslų yra integruoti nacionalinės rinkas, ne tik kalbant apie nuostatas taisyklės, bet taip pat ir infrastruktūros lygmenių. Ir dabar mūsų laukia du tikslai. 2014 yra rinkų integravimo data, atsiprašau, taisyklių integravimo data. Uh, reikia suderinti taisyklės, o ir taip pat iki to momento reikia e, užtikrinti, kad Europoje nebeliktų energetinių salų. Savo pasisakymę sakiau, kad agentūrai svarbiausia užduotis yra parengti nuomonę dėl dešimties metų e, tinklų plėtotės planų. Kaip jau sakiau, pirmą kartą tinklų plėtojimas yra planuojamas Europos lygmenių. Europos matmuo yra labai stiprus, nes iki šiol visi planai buvo kuriami nacionaliniu mastu ar dviejų valstybių lygmenių, o dabar planai rengiami Europos mastu. Ir taip yra nebe priežasties Pavyzdžiui, <clears throat> e, atsinaujinančio energijos šaltinių skverbtis. Mums reikės e, išmaniųjų tinklų apriepties visoje Europoje. Jau šiandien pastebime, kad sudėtinga e, atsinaujinančią energiją transportuoti, panaudojant esamus tinklus. Todėl reikia esminių pokyčių, būtent todėl mes palaikome ENCOS su e, ta perdavimo sistemo operatorių asociacija bendradarbiaujame. Ir taip pat e, čia svarbus yra infrastruktūros paketas, nes reikia suvienodinti procedūras, kad užtikrintume, jog infrastruktūra, reikalinga infrastruktūra atsirastų per protingai suplanuotą laikotarpį, nes iki šiol tai buvo problema. Mes turime priemonės, kaip užtikrinti kad e, e, kiek įmanoma sumažėtų energinių spūsčių, grūsčių vietų. Ir visos Europos institucijos privalo dirbti, kad užtikrintų, jog tas tikslas būtų pasiektas. Pone Jordan Sizelji, sakydamas į klausimą, noriu padėkoti Jums už Jūsų padrasinimą. Iš tikrųjų, mes susidurėme su iššūkiu. komisijos tarnybos pripažino, kad mums tikriausiai reikia daugiau išteklių. Nesu dar, e, dar netapau administracinių procedūrų e, ekspertų, ypač komisijos biudžeto procedūrų ekspertų, bet man buvo paaiškinta, kad bent jau viena procedūra turėtų būti tinkama. Jeigu reiktų teikti papildomą prašymą biudžeto institucijams, aš labai e, džiaugčiausi parlamento komiteto parama. Kas, kas svarbiausia mums, kas mūsų laukia? Remit e, sistema jau gali būti taikoma, draudžiama e, piknaudžiauti poziciją rinką. Tačiau nežinome, kaip iš tikrųjų, kokia yra iš tikrųjų praktinė padėtis, nes negalime rinkti duomenų, kadangi neturime galimybių tai daryti kol neturėsime reikalingos įrangos, kad galėtume e, rinkti duomenis ir užtikrinti rinkos stebėseną, nesužinosime, ar rinkos veikia taip, kaip mes tikimės jos veikia. Ir remit, remit sistema nėra papildomas darinys, tai yra integracijos proceso sudėdamoji dalis integruotoje rinkoje prekyba vyktų sudėtingiau ir būtent to mes norime. Norime, kad tarp valstybinė prekyba būtų našesnė. Manau, kad Europos vartotojai, Europos piliečiai nusipelno žinoti, būti tikri, kad ta sistema veikia tinkamai ir kad yra užtikrintas reikalingas skaidrumas ir sažiningumas. Taigi tai yra galimybė užtikrinti, kad rinkos tinkamai funkcionuoja. Aš nebejoju, kad rinka veikia tinkamai, tačiau aš negaliu jūsų patikinti šimtų procentų, kad taip ir yra šiuo metu. Liberalizavimas 2014. E, Nemanau, kad 2014 gruodžio 31 galėsime uždaryti agentūrą ir išeiti atostogauti. Manau, kad procesas yra testinis ir kai kurie mano minėti iššūkiai neišnyks ir po 2014. -ųjų. Atsinaujantis energijos šaltiniai su tvarumu susiję tikslai, manau, kad jie bus aktualūs daugelį metų. Ir todėl tikslinė data 2014 mano galva tai iš esmės yra tikslas užtikrinti, kad iki to momento atsirastų tinkamai veikianti rinka. Ar tai įmanoma? Manau, kad taip. Elektros sektoriuje matome, kad paralelus įgyvendinimas vyksta tuo pat metu tvirtinant taisyklės. Ir sakyčiau, kad didmenos prekybos rinka Europoje yra neblagai integruota Europoje. Uh, o gruodžio mėnesį mums pavyko patvirtinti kelio gairių planą, pagal kurį visa ES, ar bent jau didesnė jos dalis, taps integruotos e, elektros didmenos e, rinkos dalimi iki 2014. Ir tai yra kelio gairių plano įgyvendinimo esmė. Tačiau kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę iškyla nauji iššūkiai. Dujos. Jeigu prie, šis susitikimas būtų vykęs prieš keletą mėnesių, aš būčiau užsakęs labai pesimistišką požiūrį. Turiu pasakyti, kad pastarosiomis keliomis savaitėmis įvyko ženklių postumių dujų rinkoje ir šią savaitę nemažai eksperimentinių projektų dėl talpų. E, saugojimo talpų kūrimo turėtų būti patvirtinti ir per kitus metus galėsime pasakyti, kokios pažangos galime tikėtis iki 2014, bet bent jau čia kai kas keičiasi ir tai jau savaime yra geras dalykas. Bonui Balšyčiui. Aš e, na, galiu pasakyti, kad pritariu jūsų išsakytą nuomonį dėl rinkos stebėsenos ir būtinybės įsitikinti, kad viskas yra tvarkoje. Aš tikiuosi, kad aš e, E, kad jūs teisingai mane supratote, kai aš kalbėjau apie bendradarbiavimą su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Mūsų bendradarbiavimas yra tikrai puikus, jis yra sudėtinis ir mums pavyko rasti neblogą bendradarbiavimo kanalą. E, su valdyba mus sieja geri darbiniai santykiai. Ir iš esmės mes susidurime su tomis pačiamis problemomis. Jie susiduria su problemomis valstybių mastu. Uh, kai kurios iš tų institucijų neturėjo jokios patirties, kaip stebėti didmenos energetikos rinką Europoje. Jiems teko kai ko išmokti, tačiau tai vyksta tuo metu, kuomet e, skiriami ištekliai yra riboti, bet tai toks darbas reikalauja nemažai patirties. Na, aš nesakyčiau, kad yra problemų tarp agentūros ir nacionalinių reguliuotojų. Aš sakyčiau, kad mes susidurėme su tais pačiais iššūkiais ir nacionaliniu mastu. Ir aš norėjau pasakyti, kad nacionaliniai reguliuotojai daro, ką gali, tačiau yra ribos ir tai pagalbai, kurie, kurią jie gali suteikti mums, nes ir jiems sunku, ir mums nelengva. Bet mes bandome daryti viską, ką galime tai su tais ištekliais, kuriuos turime. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau visus užduotus klausimus. Ar dar turiu porą minučių, jei taip? Norėčiau. Norėčiau aptarti porą aktualių klausimų. Mes pradedame kitų metų darbo programos rengimo procesą. Tai prasidės greitai ir surenktume, mielai surenktume pristatymą Briuselėje. Pirmasis metinis pranešimas bus pateiktas, parengtas nuo 15 birželio dienos, bus atsiųstas be jokios abejonės ir Europos parlamentui. Taigi galėsime, galėsite išsamei susipažinti su pirmaisiais agentūros veiklos metais. Toliau noriu paminėti, rūpiučio mėnesį planuojame Europos parlamento misiją į Liublianą. Maloniai kviečiu apsilankyti ir mūsų agentūroje, aš ir mano kolegos džiaugtumėmės, jeigu jūs atvyktumėte. Taip pat nuoširdžiai noriu padėkoti Jums už nuolatinę paramą mūsų agentūrai ir už pasitikėjimą. Mes tai jaučiame kiekvienu etapu, kartais tai netgi viršia mūsų lūkesčius. O dabar man belieka padėkoti už galimybę susitikti ir buvo įdomu apsikeisti nuomonėmis apie mūsų agentūros veiklą. Ačiū ponas Potočnik. Jei teisingai suprantu, jūs ko gero grįžti į mūsų komitetą Liepos mėnesį ir pristatysite ateities darbų programą. Na, o šis posėdis baigtas, kitas posėdis vyks birželio 18-19 dienomis. Man belieka jums palinkėti malonaus savaitgalio, o tiems, kurie vyksta namo, sklandžios kelionės. Allora.